please. We are going to start. Kolegos, pradėsime posėdį, prašau tylos. Prašau susėsti į savo vietas. Okay, so it's my pleasure to... Man labai malonu pradėti pirmąjį NV komiteto posėdį. Na, o pradėsime nuo pokalbio su pono ministru, ministru Lepa, kuris atsakingas už žemės ūkį ir miškininkystę. Labai malonu susitikti su jumis Bruselėje. Turime 1 valandą ir 30 minučių šiam pokalbiui ir siekit užtikrinti, kad visi parlamento nariai, kurie norėtų pasisakyti, galėtų tai padaryti. Aš labai griežtai kontroliuosiu kalbėjimo laiką. Pagal tai, kiek skirta minučių, po dvi minutės koordinatoriams ir vieną minutę kitiems parlamento nariams. Taigi aš būsiu priverstas paprašyti jūsų nustoti kalbėti ir leisti kitiems užduoti klausimus ar atsakyti į klausimus Taigi aš griežtai kontroliuosiu laiką. Pone ministrė, jums skiriame 10-12 minučių pradžiai, o po to turėsite dar dvi progas atsakyti į parlamento narių klausimus. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin... Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Ponios ir ponai, man labai malonu būti pirmajam ministrui e, atvykti į parlamento komitetą. Parlamento kaip visų piliečių atstovo vaidmuo ir labai svarbus ir parlamento darbas e, ginant Europos vertybės nusipelno padėkos. Turime svarbę galimybę pasikalbėti mūsų nu, dviems institucijams. Ar aš dar kartą noriu padėkoti Jums e, už tai, kad buvote išrinkti į parlamentą ir šį komitetą. Šis komitetas atlieka svarbu vaidmenį. Aš atidžiai stebiu, kaip Jūs pradedate savo darbą. Suomijos Pirmininkavimas tęsiasi jau tris savaitės ir džiaugiuosi galėdamas papasakoti Jums apie mūsų polinio darbo prioritetus pirmininkavimo metu ir atsakyti į Jūsų klausimus. Daug kas pasikeitė nuo mūsų ankstesnio pirmininkavimo. Europos parlamento vaidmuo patvirtinus Lisabono sutartį sustiprėjo, taip pat ir pirmininkaujančios šalies vaidmuo pasikeitė. Dabar Europos taryba ir išorės veiksmų tarnyba turi savo atskirus atstovus. Mūsų prioritetai per dabartinį pirmininkavimą apima kovos klimato kaita, Europos pagrindinių vertybių propagavimą, teisės viršenybės, stiprinimą e, saugumo, taip, taip pat socialiai sanglaudiškos sąjungos stiprinimą. Turime Teks, teks mums dirbti su dideliais dokumentais ir teks išspręsti daugiametės finansinės programos klausimus, o tai yra bene svarbiausiai klausimai mūsų pirmininkavimo metu. Taip pat bandysime pasiekti sustarimą dėl ilgalaikės klimato strategijos ES. Aš manau, kad yra svarbu, kad ES veiktų ryštingai, kad pasiektų Paryžiaus sustarimo tikslų ir kad pasaulinio temperatūros atšilimas būtų sustabdytas ties pusantro laipsnio riba. Ir tai reiškia, kad iki 2050 metų ES reikia pasiekti nulinių emisijų lyginį. Pirmininkavimo metu mes taip pat e, dirbsime su biovairovės klausimais, kad biovairovės nikimas mažėtų. Labai svarbu, kad ES ir jos valstybės narės ir toliau aktyviai dirbtų e, pasirengimui po 20 metų vyksančiam bioįvairovės e, mechanizmo veikimui. E, Žemės ūkio ir žunkystės taryboje labai svarbus klausimais bus BŽUP reforma. Mes sieksime pasiekti kaip galima daugiau pažangos, kad būtų suformuota tarybos bendra, bendroji pozicija. BŽUP reforma, žinoma, yra artimai susijusi ir su e, pažanga daugiametės finansinės programos darybose. Be to, neoficialus agri posėdis Helsinki rugsėjo mėnesį bus skirtas e, dirvos ir anglės atskirimui. E, e, tai yra svarbu, galvojant apie tai, kaip ūkininkai gali prisidėti prie klimato veiksmų. Žuvinkystės srityje mes sieksime patvirtinti bendrai požiūrį dėl tų dalių, E, kurios dar svarstamos e, jūrų ir žankystės e, fondo klausimu. Kaip ir minkaujantį valstybę, mes vadovavomės atvirumo, geros valdysenos ir tvarių posėdžių praktikos principais. Ir mes sieksime kažkaip kompensuoti E, skraidimo į posėdis, posėdžius e, emisijas ir gautas pajamas skirsime Hondūrui, Ugandai ir Laosui. Ponios ir ponai, e, reikia pripažinti, kad dabartinės problemos yra tarp sektorinės, jos siejasi su keliais sektoriais ir per siauri sprendimai skirti konkrečiam vienam sektoriui gali sukelti neigiamų pasiekmių kitose sektoriuose. Todėl sprendžiant šias problemas reikia plačių, plataus tarp disciplininio ir tarp institucinio bendradavimo. Žemės ūkio ir žuvininkystės politika taip pat turi dėrėti su kitomis politikos rytimis. Toliau aš norėčiau pakalbėti apie prioritetus, kurie tenka jūsų komiteto kompetencijai ir kur mes norėtume siekti pažangos pirmininkavimo metu. Pirmu, pirmiausia, BŽUP reforma. Kaip jau sakiau, mes norime pasiekti kaip galima daugiau pažangos vykdant BŽUP reformą. Jeigu dagnatės finansinės programos darybos pasistumės į priekį, mums pavyks, pavyks pasiekti bendrą sustarimą taryboje. Labai džiaugiuosi matydamas, kad valstybės narės taryboje pademonstravo, jog jos pasiryžęs siekti didesnių siekių klimato ir aplinkosaugos srityse. E, sveika aplinka, klimatas, tvariai e, tvarkomi ištekliai yra iš esmės sąlygos gyvybei ir taip pat labai svarbus ir žemės ūkio gamybai. Naujoji architektūra, architektūra e, apribos išmetalus ir leis valstybėms narėms renkti nacionalinės aplikosauginės priemonės pagal pirmąjį ir antrąjį ramstį. Darybos visgi dar tęsiasi. Kaip pirmininkaujančių šalies atstovas, aš ketinu užtikrinti, kad nauja žalioja architektūra atsižvelgtų į valstybių ir regionų skirtingus poreikius ir sąlygas. Taip mes galėjome imtis tokių priemonių, kurios veiktų būtent ten, kur jos vykdomos. Finansavimas ir siekiami tikslai turi būti suderinti. Keletą žodžių apie miškus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną temą, tai yra pasaulinį miškų nikimą. Jis vyksta dideliu greičiu ir mes turime stipriai sumažinti tą e, miškų nikimą. Turime matyti didelį bendrą vaizdą, nes tvarus sprendimai e, reikalauja pastangų iš visų sektorių, kad užkirstume kelią miškų nikimą ir e, skatinti miškų atsodinimą. Turime e, propaguoti darnę veiklą. Taip pat turime siekti atgaivinti pažeistus miškus. Šiuo metu klausimą komisijos komunikato ir pirmininkavimo metu mes būsime pasirengę propaguoti priemonės, kurios užkirstų kelią miškų nykimui. Toliau keletas žodžių apie Merkosūrą. Maždaug prieš mėnesį pasiekime politinį susitarimą dėl prekybos susitarimo tarp ES ir Merkosūro šalių. Tai yra labai svarbus prekybos susitarimas Tokio rezultato pasiekimas dabartinėje politinėje aplinkoje nėra savaime aiškus dalykas. Žinoma, kyla klausimų dėl žemės ūkio produktų ir e, tvarumo klausimų. Aš e, suprantu tokį neugastavimą. Ir aš manau, kad yra svarbu, kad Merkosūro susitarimas turėtų skirsnį skirtą tvariam vystimusi. Taip pat Paryžiaus sustarimas ir atsargumo principai turėtų būti įtraukti, turi būti įtraukti į sustarimą ir jie yra svarbus. Turime pasirūpinti, kad kai sustarimas bus įgyvendinimas, tvaraus vystimosi, darnaus vystimosi tikslai būtų vykdomi ir būtų sukurtos sąlygos tenkinančios abi šalis. Merkosūros sustarime, kaip bet kokiame kitame prekybos sustarime, E, saugumą nuostatos turėtų stiprinti e, piliečių pasitikėjimą maisto saugą, e, taip pat gyvūnų ir augalų apsaugą. Praėjusios savaitės Žemės ūkio ministrų taryboje iš, buvo pristatytas komisijos komunikatas dėl tolimo gyvūnų perži, pervežimo, ypač vasaros metu. Gyvi gyvūnai pervežimi, dažnai pervežami į didelius atstumus, ir už ES narių, e, narių ribų, dažnai labai aukštoje temperatūroje, e, ribotomis e, sąlygomis ir tai netitinka šiuolaikinių reikalavimų. Ir labai gerai, kad komisija dar kartą atkreipė dėmesį į, šį, į šią problemą. Tai taip pat klausimas yra susijęs su vartotojo apsauga, nes vartotojai turi būti tikri, kad visa gamybos grandinė valdoma atsakingai ir kad gyvūnų gerovės paisoma šios grandinės visų metu. Šis komunikatas skirtas gyvūnams, kurie vežami už ES ribų. Ir pagaliau norėčiau tarti keletą žodžių apie antimikrobinę atsparumą. Tai yra ypatingai rimta pasaulinė grėsmė žmonių ir gyvūnų sveikatai. Tai yra taip pat grėsmė susijusi su maisto sauga ir aplinka. Šiuo metu aš norėčiau padėkoti parlamentui už aktyvų darbą antimikrobinio atsparumo klausimais. Jūsų komiteto sudėtis galbūt pasikeitė, bet klausimas vis tiek yra labai aktuolus. ES neseniai patvirtino reglamentą skirtą veterinariniams medikamentams, kur draudžiama naudoti uh, antibiotikus, skatinant gyvūnų augimą ar naudojant profilaktiškai arba masiniam e, panaudojimui. Kad susidarotume su antimikrobiniu atsparamu, kad dabartiniai antimikrobiniai vaistai neprarastų savo veiksmingumą, reikia įvairių veiksmų. Antibiotikų panaudojimas gali būti sumažintas investuojant į gyvūnų gerovę. Antibiotikų naudojimas turi būti pagristas, griežtai kontroliuojamas ir neturėtų pakeisti gerų gamybos priemonių ar apskritai gerų, gero veiksmų, gerų veiksmų. Įvairių suinteresuotų pusių bendradarbiavimas yra būtinas čia. Džiaugiuosi matydamas, kad bendradarbiavimas sveikatos srityje iš tikrųjų veikia, yra vaisingas kovoti su antimikrobiniu atsparimu reikia pasaulinio bendradarbiavimo. Ir labai svarbu, kad ES būtų pirmaujančiai gretose ir e, demonstruoja tam tikrą darbų kryptį internetiniuose forumuose. Gerbėjai komiteto nariai, pirmininkė, turint galvoje įvarlypės problemas, kurias aš paminėjau, mano svarbiausia užduotis pirmininkaujant e, Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboms bus užtikrinti maisto saugumą, užtikrinti maisto tiekimo saugumą. Mes pasieksime geriausių rezultatų, jeigu atsižvelgsime į įvairiapusišką mūsų institucijų darnų darbą ir bendradarbiavimą tarp įvairių sektorių bei institucijų. Tikiuosi, kad mūsų pirmininkavimo metu pavyks pasiekti pažangos šiuose prioritetinėse srityse, kurias paminėjau, padedant e, mūsų piliečiams ir taip pat išlaikant gerą bendradarbiavimo dvasą. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Palėtėte kelias labai aktualias temas - Merkosur, bendro žemės ūkio politika, taip pat ir kitas Dabar turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis su trimis ministrais iš pirmininkaujančios šalies. Šiandieną ir rytoj vyks tos diskusijos, taigi tikrai galėsime geriau susipažinti, plačiau susipažinti su pirmininkaujančios šalies prioritetais ir labai svarbu mums visiems jų nepamiršti. Taigi iš ties prasminga, kad pirmasias e, komiteto posėdžių dienas skiriame pasikeitimam nuomonėmis su jumis, e, su pirmininkančios valstybės ministrais. Ir aišku, klimato kaitos tikslai be jokios abejonės yra patys aktualiausi. Ir manau, kad čia ir Strasbūrė mes galėsime surasti tikrai daug sąlyčio taškų šiame komitete, žvelgdami jūsų prioritetus. Taigi dabar išklausysime koordinatorių klausimų arba jų atstovų klausimų, kuriuos parinko politinės frakcijos, norėčiau priminti, kokia galioja taisyklė, kadangi tai pirmasis formalus komiteto posėdis. Kiekvienas koordinatorius gauna dvi minutės klausimų išduoti, o po to, po pirmojo koordinatorių klausimų raundo, suteiksime žodį vėl ministrui, kad jisai atsakytų į pateiktus klausimus. Taigi pradėsime nuo APP frakcijos. Jessica Porfiad. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė ministrė. Dėkoju už Jūsų pareiškimą ir pristatymą prioritetų. Ką ketinate nuveikti pirmininkavimo laikotarpiu, tiek ir Švedija, ir Suomija turi ilgalaikę tvarių miškų valdymo strategiją ir patirtį ir mes tuo didžiuojamės, tiek jūs ir tiek mes ir aktyvus miškų valdymas mūsų supratimu padėtų mums suprasti, pasiekti klimato kaitos tikslų. Nes be jokios abejonės miškai yra labai svarbus, kalbant apie klimatą, gerai valdomi miškai gali sulaikyti CO2 emisijas ir gali toliau saugoti ir sekvestruoti tas CO2 emisijas per visą savo gyvavimo laikotarpį. Anglės ir naftos produktų pakeitimas, naudo, naudojimo pakeitimas siekiant um, tvaraus miškų tvarkymo ir mažinant mūsų CO2 emisijas, tai yra labai svarbu. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką jūs norite, ką jūs ketinate nuveikti pirmininko laikotarpiu tam, kad nacionalinės kompetencijos rytyje liktų miškų tvarkymas ir kaip ketinate e, tvarkyti su šia labai svarbia sritimi. Taigi dar kartą dėkoju jums ir sėkmės e, jūsų laukiančiame darbe. Laiko prasme už, užkėlėte kartelę labai puikiai. Toliau socialdemokratų frakcijos koordinatorė Kristin Šaldemoze. Ačiū, aš kalbėsiu daniškai, kadangi turiu tokią galimybę. Taigi pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs čia atvykus į Europos parlamentą ir socialdemokratų frakcijos vardu aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad prioritetą teikiate klimato kaitos tikslams ir tvarumo klausimui. Tie du dalykai yra labai reikšmingi ir aš manau, kad mes galėsime tikrai puikiai bendradarbiauti šiuose srityse. Kaip jūs tikriausiai žinote, ankstesnėje kadencijoje mūsų komitetas daug dėmesio skyrė skaidrumui, kalbant apie tvirtinimo procedūrą, ypač kalbant apie pesticidų tvirtinimą žemės ūkio srityje. Taigi aš norėčiau sužinoti, ar pirmininkavimo metu Suomija pripažins tai, kad trūksta nepriklausomumo, kalbant apie tai, kaip yra tvirtinami pesticidai ES ir jeigu jūs tam pritarėte, ar būsite pasirengę padėti užtikrinti, kad EFSA ir cheminių medžiagų agentūra bei kitos ES agentūros gautų daugiau finansavimo, kad jos galėtų atlikti savo uh, studijas ir mes galėtumėme pasikliauti tų studijų rezultatais. Taigi toks būtų pirmasis klausimas, o antrasis susijęs su miškais. Man atrodo, kad tvari miškininkystė yra vienas sprendimų tam, kaip mes kovojame su klimato iššūkiais. Ir ką jūs pirmininkavimo metu ketinate padaryti, kad valstybės narės laikytųsi tų taisyklių, kurios jau yra patvirtintos? Yra šalių, kurios importuoja uh, nelegalią medieną į ES. Ką jūs ketinate padaryti, kad mūsų miškų produktų įstatymų būtų laikomasi? Ir bendrai kalbant, ką jūs ketinate padaryti, kaip pirmininkaujanti valstybė, kad e, tie teisės aktai, kuriuos turime, jų būtų laikomasi. Ir aš tikrai laukiu tolesnio darbo su jumis ir labai džiaugiuosi išklausiusi jūsų prioritetų. Dėkoju. Ačiū. Kągi dabar periname prie Atsinaujančios Europos frakcijos ponas Torvalds. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ministrą Lepą, atvykus į mūsų smagią kompaniją. Aišku, būtų galima kalbėti apie vilkus, kormoranus arba menkę šiandieną, bet kaip žinia, turėtų būti greitai draudžiama žvejoti menkės Baltijos jūroje. Tačiau šalia Olandų salų yra vietų, kur situacija yra netokia bloga, kalbant apie menkių populiacijas. Taigi aš tikiuosi, kad e, ministrė jūs padėsite apsaugoti Olandų salų žvėjus ir leisite jiems toliau užsimti žvejybą. Ir Mes matėme anksčiau tikrai įvairių situacijų, kaip žemės ūkio srityje įmanoma sugaudyti CO2 emisijas. Ir nebūtinai tai susiję yra su tradicinė, tradicinė žemdirbystė. Man labai įdomu būtų išgirsti, ką darys Suomija, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, tam, kad būtų užtikrinamas tvarus CO2 sekvestravimas. Uh, ir kad būtent toksai ūkininkavimas taptų prioritetiniu tuo metu, kai Suomija yra atsakinga už dėrybas dėl bžūp, būtent einant Suomijos pirmininkavimo į pabaigą. Ačiū dabar žaliųjų frakcija. Pona Žado pasisakys frakcijos vardu. Dėkoju, aš kalbu mūsų koordinatoriaus vardu kuris be jokios abejonės būtų norėjęs kalbėti apie miškų tvarkymą Suomijoje ir taip pat klimato kaitos e, teisės aktus ir su to susijusias diskusijas. Tačiau aš norėčiau paliesti dvi temas, kurias jūs pristatėte. Pirmiausia, kalbėti apie komisijos komunikatą dėl miškų neikimo. Miškų kirtimo. Be jokios abejonės e, tai yra labai svarbus klausimas, klausimas susijęs su miškų kirtimu ir kaip žinia, milijonai hektarų miškų prarandame kasme dėl to, kad e, mes importuojame medieną, kuri, e, kuri dėl to, kad kertami miškai ten, kur auginamas alyvpalmių aliejus, soja ir panašiai. Ką jūs ketinate daryti su komisijos komunikatu dėl miškų nykimo ir taip pat ar jūs pritarėte tam, kad mes galėtumėme teisės aktuose ES numatyti reglamentą, saistančius teisės aktus, dėl įmonių strategijos ir to, kaip jos elgesi ir ar renkasi dalyvauti ar nedalyvauti miškų kirtimo praktikoje, kalbant e, apie retų mineralų užgavimą. Ir taip pat, e, kalbant apie miškų produktų ir žemės ūkio produktų tiekimo grandinę, tai yra labai svarbus klausimas. Ir dar, ar pritarite tam, kad būtų taikomi, taigi, ta, būtų taikomi privalomi teisės aktai dėl um, įmonių tiekimo grandinės. Toliau, Mercosur. Uh, temą. Jūs, ponė ministrė, minėjote, kad yra tvaraus vystimosi skyrius e, sutartie ir kad viskas bus išspręsta, tačiau tas skyrius iš, tikr iš tikrųjų numatyta sutartie nieko neišspręs, nes nėra jokių sankcijų ir aš nežinau nei vieno priekybos susitarimo, kur būtų įtrauktas tvarus vystimosi straipsnis. Kaip žinia, Brazilijoje dabar miškų kirtimas dar suaktyvėjo, dabar valdant e, prezidentui Bolsonaro ir būtent tie žmonės, kurie ten gyvena, susiduria su didžia, didžiuliu pavoju, kalbant apie tą politiką, kurią vykdo Brazilijos prezidentas. Nors e, mes prisėmėme atitinkamų įsipareigojimų pagal Merkosur susitarimą. Taip pat e, CO2 emisijos ir, ir kiti dalykai, ar jūs sieksite tam, kad e, būtų užtikrinama, jog e, Amazonės miškai nebūtų kertami pagal Merkosur susitarimą. Ekalainen EKR frakcijos vardu. Pirmininkė, gerbiamas ministrė, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad palėtėte miškininkystės klausimą. Suomija investavo į miškų sektorių, miškų valdymo sektorių jau šimtus metų ir dabar miškai atauga ir dėl to CO2 sugaudama vis daugiau. Suomijos viduryje labai daug miškų buvo iškirsta ir sudeginta, tačiau biologinė įvairovė buvo išsaugota ir miškai atauga. Dabar yra teigiama, kad visiškas miškų iškirtimas, kirtimai neturėtų būti leidžiami, tai yra nesąmonė. Mes esame Suomija yra ta šalis, kur daugiausia spigliuočių auga ir spigliuočiai nesugaudo tiek CO2 emisijų. Miškininkystė, miškų pramonė yra gyvybės ir mirties klausimas Suomijoje. Mes turime pakankamai sukaupę žinių, turime technologijas, tai yra save išlaikantis sektorius ir tokiu būdu mes ne, neprivalome priklausyti nuo importo, kaip yra su kitais ūkio sektoriais, pavyzdžiui, metalo pramonė. Taigi, Šis sektorius taip pat leidžia gaminti atsinaujančią energiją, energiją elektros energijos prasme. Ir dabar mes išgyvename miškininkystės bumą. Miškų naudojimas yra maksimalaus lygio. Dabar Suomijoje ir 70 milijonų kubinių metrų medienos mes išgauname per metus tai būtų 70 procentų metinio augimo. Miškų pramoniai tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Būtent, kad nebūtų miškai traktuojami kaip CO2 sekvestravimo sritis. Ačiū, Ana Zalieska. Aš tai čia sėdžiu. Pirmininkė, ponė ministrė, mėly kolegos, aš klausiausi jūsų ambicingų tikslų, tačiau nebus lengva jų pasiekti, nes teks dėrėtis dėl biudžeto, o biudžetas dar nėra patvirtintas, jis dar tik tai pristatomas ir biudžetas nėra pakankamas, matome, kad mažiau lėšų skiriame bendrai žemės ūkio politikai ir labai uh, žemės ūkio politikos finansavimas apkarpomas. Tai man labai įdomu, kaip jūs dėrėsite su Europos komisija ir įvairiomis valstybėmis narėmis, nes Europos komisija greitai pradės, bus suburta, pradės darbą ir aš įsivaizduoju, kad jums reiks išsireikalauti daugiau lėšų bendrai žemės ūkio politikai. Ir kitas mano klausimas, kaip jūs ketinate kovoti su neligybė, nes man atrodo, kad visi ūkininkai turi gauti uh, tokias pačias išmokas. Ir trečias dalykas - biurokratija ir kova su ją. Kaip mažinti popierizmą, biurokratiją, kaip tam tikras spragas panaikinti, ypač pirmajame ramstyje, nes ES su tuo kovoja ir manau, kad jūs irgi turite tam skirti dėmesio. Taip pat jūs minėjote Mercosur regioną, kai kalbėjote apie tą šalis, su kuriomis yra pasirašytos sutartys, bet aš įsivaizduoju, kad jūs greitai iškirsite daugiau informacijos iš ūkininkų, nes mes irgi girdime iš savo ūkininkų e, sunerimą dėl maisto saugo, saugumo, nes e, pas mus maisto saugos standartai yra labai griežti ir aukšti, o Merkosur regiono šalis smarkiai atsilieka šioje srityje. Taigi mano klausimas mes pasirašėme susitarimą, o kaip bus toliau, man atrodo, kad turime būti griežti, reikalauti, kad nebūtų sumažinti maisto saugos standartai. Ir paskutinė mano mintis, aišku, jūs esate puikus pavyzdys, šviturys, rodantis, kaip tvarkyti su miškais. Tačiau man įdomu, ar jūs parengsite kokią tai priemonių paketą, kaip būtų galima įgyvendinti šią politiką ir kitose šalyse. Dėkui. Kuo e, frakcijos vardu Silvija Muegi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Lepe. Nepaprastai džiugu, kad e, klimatas, e, klimato kaita bei su tuo susijusios problemas pasirinko savo kaip e, pirmininkamo prioritetą. Ir taip, ES kaip lyderio šios rytyje vaidmuo bus dar labiau sustiprintas. Jūs minėjote ir žemės ūkį. Ir klimato kaitos kontekste mažai kalbam apie žemės ūkį, daug kalbam apie tai, kad reikia mažinti šesd, bet lygiai taip pat e, reikėtų stiprinti CO2 sankaupą kūrimą, CO2 surikimą ir kaip galima būtų žemės ūkį čia pasitelkti. Gal jūs turite kokiu nors konkrečių pasiūlymų, kaip tai padaryti, pasiūlymų ūkininkų adresu, kaip pasirūpinti, kad žemės ūkio veikla būtų tvaresnė um, klimato kaitos, e, aplinkosaugos požiūrių ir tai prisidėtų prie klimato kaitos mažinimo. Dar dėl šiek tiek apie anglės sankaupas. E, tai Aš manau, kad egzistuojančios anglijas sankaupos miškuose turėtų būti stiprinamas, jeigu uh, mus, bus sumažinti miškų plotai, anglijas kastravimas, atskirimas nepadės. Todėl norėčiau pasinaudoti, pasidomėti, Kaip savo pirmininkamo programoje ketinate užtikrinti veiksmingą miškininkystės išteklių naudojimą bei biurovės mažinimą? Nes e, galvojant apie miškininkystę, tai taip pat svarbus aspektas. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju iš klausimas. Pone ministrė, dabar e, turite apie 15 minučių, per kurias galėsite atsakyti į vairiausius nuskambėjusius klausimus bei pastabas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat už daugybę gan sudėtingų, turiu pripažinti, klausimų. Bandysiu kiek įmanoma geriau sureaguoti tai, kas nuskambėjo. Pradėsiu nuo miškininkystės, nes daugelis kėlė su tuo susijusių klausimų. Svarbiausia yra tvari miškininkystė, tai reiškia reikia tinkamo miškų valdymo tai jau esu minėjęs, lygiai taip pat svarbu, kad e, daugiau būtų atželdinama miškų negu kad iškertama. Ir beje, čia galiu pasitelkti savo paties patirtį, nes e, esu ir ūkininkas, ir miškininkas, ir mūsų šeima jau 480 metų užsima uh, žemės ūkiu ir miškininkystė. Ir per visus tuos 480 metų visada mums buvo svarbu rūpintis tuo, ką turime tam, kad busimoms kartoms būtų geriau negu net mums. Taigi tai svarbiausias dalykas. Antras svarbus klausimas lietė miškų kirtimą. Mes turime stengtis jį kiek manoma labiau riboti. Jūs e, man davėte gerų patarimų dėl to kaip galėtume priversti mūsų prekybos partnerius e, tinkamai elgtis. Tai iš tikrųjų svarbus aspektas, sutinku. Ir tikrai sieksiu pažangos šioje svarbioje srityje mūsų pirmininkamo metu. Kaipgi galime to pasiekti? Suomija visuomet uh, kliovėsi taisyklėmis grindžiamų bendradarbiavimų, tai bus ir pagrindinis mūsų pirmininkavimo principas. Tai liečia visas rytis - ir miškinkystė, ir bioekonomika. Kai kas čia klausė, kaip galima bus kartu užtikrinti pramonės konkurencingumą, dedant visas šias pastangas. Aš manau, kad e, dalis mūsų pramonės remsis bioekonomika ir tai reiškia, kad bus naujų technologijų, reikės naujų investicijų, o tai savo ruoštų reikš, jog pramonė galės gaminti savo produkciją aplinkai palankiais metodais. Be to atsiras naujų gaminių, kurie leis ateityje pakeisti iškastinės žaliavas. Taigi tai akivaizdus kelrodis. Tai jau daroma, daroma Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga turi pasirūpinti, kad ši geroji praktika sklistų ir pereitų ir į uh, tarptautinės porekybos rytį. Taip pat nemažai klausimų lieti daugiametę finansinę programą. Na ir aišku, mūsų aukšto lygio klimato apsaugos, aplinkosaugos e, tikslai um, reiškia, kad reikės daugiau lėšų pastangos ir finansavimas tampriai tarpusavyje susiję, todėl labai vilėmės, kad bendradarbiaujant su komisija ir valstybėmis narmis pavyks užtikrinti e, sąžiningą pusiausvirą e, tarp visų suinteresuotų subjektų, taip pat bus pasirūpinta, kad turimi ramšiai tinkamai veiks, sutinkamai su nusibrieštais tikslais. Beje, priminsiu komisijos komunikatą dėl BŽP reformos. Jis iš ties geras, jame nemažai elementų, kurie leis mums siekti naujų tikslų, tačiau jų dėka taip pat daug ką galima bus supaprastinti. Mums tai svarbu. Supaprastinimas mums kaip suomenė yra svarbus dalykas. Ir tai reiškia, kad atsiras naujų veikimo būdų. Pavyzdžiui, paminėsiu skaitmeninimą kaip naujovė ir tų naujovių dėka, be kita ko, bus galima užtikrinti ir geresnę kontrolę, kaip tik ties tuo ir dirbame. Nuo šiaip baž, žemės ūkiui pasaulinėje sistemoje tenka iš ties svarbus vaidmuo, pagrindinis žemės ūkio uždavinys yra apsirūpinimas maistu, o tai turi būti daroma tvariai, darniai, išsaugant bioįrovę. Uh, O be to, e, visi procesai turi būti subalansuoti. Tai reiškia, kad reikia dėkti naujas ūkininkavimo technologijas. Taip pat reikėtų pasitelkti naujausius mokslo, mokslinių tyrimų atradimus. Ir šie turėtų būti praktiškai taikomi visoje Europoje. Štai šitaip mes galėsime stiprinti mūsų konkurencingumą kitų ekonominių zonų atžvilgių. Mūsų manimų tai yra itin svarbu. Beje, tai labai susijęs su klausimu, ką auginame ir kaip. Čia šios rytie teks dar nemažai padirbėti. Ir beje, Helsigėje rugs, rugsėjį vyks neformalios žemės ūkio ministrų tarybos, bus aptarmi ir miškininkystės ir uh, žemės ūkio klausimai, Taigi kalbėsime apie tai, kaip galima per žemės ūkį miškininkystę surinkti, sukaupti daugiau CO2, kartu skatinant žemės ūkio veiklą ir miškininkystę tam, kad turėtume apčiopiamos naudos tiek klimato apsaugos, tiek ir aplinkos saugos apsaugos atžvilgių. O dėl uh, dirbos ir, prašau, anglies sekustravimo atskirimo tai yra labai svarbus dalykas. Uh, Taip pat e, svarbu plėsti mokslinius tyrimus šioje srityje. Gan e, gerai žinome apie procesus dirvos paviršyje, tačiau mažai išmanome, kas vyksta dirvos viduje, taigi reikėtų daugiau dėmesio šiems moksliniams tyrimams. Taip pat e, buvo iškeltas klausimas dėl menkių išteklių prie Olando salų ir šių išteklių padėties. Išteklių Padėtis Baltijos jūroje suprastėjo, tačiau kai kurie ištekliai Baltijos jūroje yra gan neblogos, neblogos būklės, tai aptarėme su komisija. Labai svarbu, kad komisija gautų visą reikalingą mokslinį informaciją bei rekomendacijas apie išteklių padėdį. Na ir skirtingos e, jūrų zonos, rajonos išteklių padėtis yra kitokia. Dar kalbant e, toliau apie žvejybą, žuklę, kaip jau minėjau, mes, kaip pirmininkauti šalis, rūpinsimės, kad būtų vadovaujamas mokslinėmis rekomendacijomis, norime, kad žuvų ištekliai būtų tvarkomi tvariai, žuklė būtų tvari, negyvenkime vien tik tais šią dieną. Na ir aišku, šioje srityje, aišku, daug kompetencijų yra komisijos rankose toliau dėl Merkosūro. Taigi šis susitarimas e, yra nemenkas iššūkis. E, likus keletai dienų iki Žemės ūkio ir miškinkystės tarybos mes gavome šį dokumentą. Na ir aišku, kiekviena valstybė narė turės pati įvertinti kokių pasiekmių šis susitarimas konkre turės konkrečios šalies e, žemės ūkių miškininkys ir aišku šis procesas kiek užtruks. Be abejo, šiame kontekste yra nemažai klausimų, tai kaip ir savame suprantama, bet lygiai taip pat svarbu tuos klausimus formuluoti ir tuomet jau ieškoti atsakymų. Be abejo, mes esame pasirengę bendradarbiauti ir su parlamentu, ir su komisija, ypač su komisija, nes e, BŽP miškinkysės rytyje komisija turi plačius įgaliojimus ir kompetencijas, taigi mes viską nuodugniai pasversime ir stengsime priimti pagristus, informuotus sprendimus. Aš suprantu jūsų būkštavimus. Uh, Na ir viso ko orientyras turėtų būti Paryžiaus klimato kaitos e, apsaugos sutarimas. Dar nuskambėjo klausimas dėl pesticidų. Svarbu suvokti štai ką. Vienas iš BFP reformos kertinių akmenų yra tiesiogiai susijęs su beirovė, kas apima įvairiausius aspektus, įskaitant ir vabžius apdulkintojus ar dulkintojus. Reikia pasirūpinti vabžių gerovę. Rimtai pažiūrėti į E, važių kaip dulkintojų būklę ir vaidmenį žemės ūkio kontekste. Na ir yra nemažai priemonių, kurių dėka valstybės narės galėtų e, saugoti beirovę, yra nemažai rodiklių, kuriais reikėtų vadovautis šiame darbe ir be abejo šis darbas tebesisėsi. Toliau, žalioji architektūra. E, šis klausimas yra tamprai susijęs su BŽUP reforma. Ir jau teko nemažai ir nuodugniai aptarti šį klausimą pirmojo Žemės ūkio ir miškystės taryboje. Tas diskusijos tikrai buvo vaisingos. E, Svarbu, kad reikalingos reformos būtų vykdomos kartu paliekant nuožiūros laisvę, veiksmų laisvę valstybėms narėms, tam, kad šios galėtų atsižvelgti į individualias e, egzistuojančias e, gamtinės sąlygas, apribojimus, e, kurių nepakeisi. Pavyzdžiui, pateiksiu konkretų pavyzdį. Na, aš manau, kaip viskas daroma Suomijoje. Ir kaip ūkininkas, čia taip pat turiu savos patirties ir minčių. Taigi Suomija per antrąjį BŽP ramstį mes sukūrime labai stiprių paskatų. Ir to pasakoje, ko ne 90 procentų visų ūkininkų prisimė įsipareigojimus Ir tai rodo, kad reikia individualių sprendimų, kurie leistų pasiekti bendrų nusibrieštų tikslų. Ir tai darant reikia atsižvelgti į vietos sąlygos, vietos lygio iššūkius. Ir tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Ir aš manau, kad niekuomet nedrėtų to pamiršti. Na ir dar pabaigai šiek tiek apie pesticidus bei leidimo išdavimo procesus. Na, šiame kontekste svarbiausia priemonė yra EFSA agentūra ir tai reiškia, kad reikia skirti pakankamai finansavimą EFSAS atliekamam rizikos e, įvertinimo darbui. Jis yra labai svarbus ir tai yra mm, pagrindas mūsų rizikos valdymo sprendimams. O mes, kaip pirmininkaujantys šalis, pasirūpinsime, kad e, EFSA turės visus savo darbui reikalingus išteklius nes e, EPSA be kita ko atlieka labai svarbu mokslinį darbą. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar antrasis klausimų raundas. Jį suskaldysime į dvi dalis. Turime 13 parlamento narių. Pirmiausia, septyni klausimai, po to atsakymai ir po to kiti šeši Nes kitaip išgirsite 13 klausimų, e, o tai yra geriausias būdas jos neatsakyti, nes mes norime, kad jūs atsakytumėte į visus klausimus, tada suskaldysime klausimus į dvi dalis, kaip ir pirmajame raunde. Taigi pradedame nuo Aleksandr Benhilber, EPP. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė, dėkoju už paaiškinimus ir atrodo jūsų programa iš ties yra labai ambicinga. Jūs pats e, kilite iš partijos, kurioje žemės ūkis vadina svarbu e, vaidmenį, jūs pats esate ūkininkas, taigi konkrečiai dėl bėro įvairovės norėčiau pasidomėti, kaip yra su habitat buveinių E, direktyva ir nuo 92 metų ši direktyva nebekeičiama. Na, o pastaruoju metu kilo tikrai e, nemenkų problemų, dėl kurių sunku derinti žemės ūkį ir gyvūnų apsaugą. Pavyzdžiui, e, ūdros, jos labai saugomos habitat e, buveinių direktyvoje, tačiau ūdros daugelį Europos vietų labai išplito ir dėl populacijos dydžio e, Ehm, ūdros ištuština nemažai upių, ežerų ir netgi kelia pavojų kitoms rušims ir bioįvairovė. Kitas dalykas yra vilkai. Europoje šiuo metu jau yra 17 tūkstančių vilkų populacija ir e, tai ypač Alpių regionuose jie kelia nemenka grėsmę žemės ūkiui, gyvulinkystai. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate galimybės e, pakeisti buveinių direktyvą, habitat direktyvą jūsų pirmininkamo metu ir galbūt konkrečiai nuostatas dėl floros ir faunos? Ačiū, labai prašau laikytis jums skirtos vienos minutės e, laiko. Ponas Sildė, socialistų frakcija. Gerbiamas ponė ministrė, Austrijos parlamentas pirmasis ES priėmė sprendimą uždrausti glifosadą nuo 20 metų sausio pirmos dienos. Na, tam yra gerų priežasčių, dėl kurių mes vieni, vieni nusprendėme tokį sprendimą priimti, tam pritarė ir visuomenė, tačiau tai tik pirmas žingsnis ir, ir tolimesnės priemonės numatytas, keičiasi mąstystina, požiūrius, taigi reikia bendrų pastangų ieškant gerų, tinkamų alternatyvų, kurios būtų naudingos ir žemės ūkiai ir vartotojams. Taigi klausimas jūsų adresu. Na, ar jūs savo ruoštų numatėte iniciatyvų, kurių tikslas būtų pasiūlyti alternatyvų pesticidų naudojimui? Dėkoju. Ačiū. Martin Hozik, Renew frakcija. Ačiū pirminkė. Gerbiamas ministrė. BŽUP susijus ir su klimatu, ir jo įvairovė, ir cheminėmis medžiagomis, bet ir gyvūnų gerovę. Ne vienas čia e, kalbėjo apie CO2 surinkimą. Aš turiu, e, norėčiau užduoti klausimą apie CO2 emisijas žemės ūkėje, ypač gyvulinkystėje. Įdomu, kaip Suomija dirbdama su būsime BŽP reforma siūlytų spręsti šios klausimus, nes tai artimai susiję ir su miškų nikimu Amazonijos baseine. Ir e, turint galvoje gyvūnų gerovę ir e, auginamų gyvūnų skaičių, reikėtų iš šios klausimus žvelgti iš tam tikros perspektyvos. Dar vienas klausimas apie miškininkystę. Man džiugu girdėti jūsų žodžius apie darnų, darnę miškininkystę, bet taip pat yra iššūkių ne tik uh, E, užsienyje, bet ir ES ir mano šalyje. Tai yra miškų nikimas saugomose vietovėse, Natura 2000 vietovėse. Ar Suomija, kaip pirmininkaujantį valstybę, galėtų imtis ko nors, siekiant geriau įgyvendinti nuostatas ir, ir saugoti Natura 2000 vietovės? Ačiū. Kristian Schneider, EPP. Ja, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Jums jau buvo užduota daug klausimų dėl BŽUP. Taip pat buvo teirautas, kokį bendrą požiūrį metodą galėtume rasti, sprendžiančius klausimus. Sutinku su jumis su tuo, kad bioįvairovę bus įmanoma apsaugoti tik tais tuo met, jeigu rasime bendrą požiūrį su ūkininkais ir operatoriais. Norėčiau paprašyti konkrečiai paaiškinti, kokias pozicijas e, taryba yra numatusi pasirinkti e, kitais metais Kinijoje vykstančiai jungtinių tautų atitinkamai konferencijai ir kokių priemonių siūlysite tam, kad mes kaip Europa taptume bioįrovės e, apsaugos pionierę. Dar dėl bio, Merkosūro fitosanitarijos ir veterinarijos srityje yra numatytos nuostatos, kurios leistų palengvinti e, prekybą, bet kartu ir apsaugoti vartotojus. Taigi norėčiau pasižinoti, kaip konkrečiai ketinama užtikrinti ES laikymas ir kaip ketinama tai kontroliuoti ir pasirūpinti, kad tikrai tai būtų daroma. Dėkuoju. Ačiū, Cezar Luena. Ačiū, Cezar Luena. Dėkoju. Aš tai čia, ponė ministrė, jūs kalbėjote apie BŽUP, apie daugiametę finansinę programą. Na ir tikrai nereikia mažinti finansavimą ir manau, kad komisijos pozicija taip pat panaši. Vis dėlto supaprasnimas, lankstumo didinimas, sutinku, tai svarbus dalykas, tačiau jums leidus norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, kad. E, Taip, kadangi BŽP finansavimas labai svarbus, todėl jis neturėtų būti mažinimas. Tai tiek vienas dalykas. Antras, konkrečiai kalbant apie e, BŽP plotus ir miškinkistą, taigi gal galėtumėte konkrečiai pakalbėti apie konkrečias priemonės, apie tai, kaip galima būtų e, plėtoti žemės ūkio, bitininkistę, kovoti su klimato kaita, o taip pat dar kaip ketinate rutulioti bioekonomiką. Paskutinis dalykas e, - Merkosūras, aišku, saug susirime numatyta, bent jau projekte, kad bus saugomos kilmės nuorodos, norėtųsi, kad tai būtų ir toliau būtų ginama. Na ir norėtųsi, kad ir taryboje apsaugotumėte, apgintumėte BŽP skiriamą finansavimą. Dėkuoju. Thank you, Martin. Ačiū, Martin Hausling, žaliai. Pone ministrė, jūs kalbėte apie ŽUP reformą. Ar tikrai manote, kad prasminga, kad du trečdalius visų lėšų skirtume išmokams už plotus be jokių reikalavimų, ar nereikėtų keisti visos sistemos ir mokėti išmokas klimat, ūkininkai tik tuomet, jeigu kas, jis ką nors nuveiks naudingo klimato ir aplinkosaugos atveju. Man atrodo, ši reforma nėra ambicinga, nes tiesą sakant, aplinkosauginės žalimo priemonės yra savanoriškos e, ir tai neprisideda, pavyzdžiui, ir prie biurovės apsaugos. Minėjote apie antrą e, ramstį, 30 procentų bus manomos e, iš, išmokos, Suomija iš to turi daugiausiai naudos, taigi turite pasirūpinti, kad būtų skirima daugiau finansavimo antram ramščiui, daugiau ekologiniam ūkininkavimui, aplinkosaugos priemonėm. Na ir nuo 20 metų įsigalios nuostatos dėl ekologinio ūkininkavimo stiprinimo. Na, ir ir taip pat dar pasidama su dėl uh, uh, atitinkamo rezervo gyvulinkystai, penėjimui toliau. Uh, Teisingumo teismas vieną kryžminimo techniką vertino kaip ge, <clears throat> genetinio modifikavimo mm, technologiją, ar nereikėtų pasirūpinti, kad atitinkamai pakeisti organizmai neturėtų būti importuojami Europos Sąjungą. Ačiū toliau Marija Spirakė, PP frakcija. Ačiū pirmininkė, sveiki ministrė. E, norėčiau paminėti tris temas. Jos buvo minėtos, bet manau, kad reikia, reikėtų daugiau informacijos. Pradedant nuo finansavimo. Žinoma, e, sprendžiant klimato kaitos tikslus, kadangi tas e, plotais pradėstas finansavimas atrodo įsitvirtinęs yra ir reikia tuomet galvoti, e, galvoti apie naujas lėšas žemės ūkiui. Bet norėčiau paklausti, kiek iš mūsų ūkininkų pasinaudos tokiamis e, nu, numatytomis paskolų galimybės. Antras dalykas - ūkininkų įgūdžių keitimas. Pavyzdžiui, Graikijoje tik tai 7 procentai Tik 7 procentai ūkininkų mokosi dirbdami. Kaip padėti jiems didinti e, įgūdžius, gerinti įgūdžius, sprendžiant klimato kaitos klausimus. Taip pat e, gamtinio kapitalo apsauga. Ar turite planą ir motivaciją, kad būtų galima pradėti e, šių planų įgyvendinimą valstybės narėse? Ačiū. Labai ačiū už pirmąjį klausimų raundą. Dešimt minučių Jums atsakyti ir po to bus antrasis klausimų raundas. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū už puikius klausimus. Darosi vis sunkiau. Buvo keletas klausimų užduota, kurie atitenka kitų ministrų kompetencijos reičiai, pavyzdžiui, buveinių apsauga. Tai e, sritis, už kurią atsakingas aplinkos ministras ir jis atsakys jums šitą klausimą, susitikinęs tuo. Akivaizdu, kai, kai aplinka keičiasi, e, situacija keičiasi, keičiasi rūšis e, ir taip toliau. Ir reikia, aišku, viską tinkamai vertinti ir sprendimų įgyvendinimas Natura 2000 e, srityje priklauso ir e, aplinkos apsaugos ministro kompetencijos e, sričiai. Bet apskritai dėl to, kas sutarta, tas turi būti įgyvendinta. Taip mes bent jau veikiame Suomijoje ir manome, kad taip ir turėtų veikti ir toliau. Toliau Dėl glifosato aš sutinku, kad mums reikia alternatyvių pesticidų, reikia kurti tokius naujus saugius pesticidus, naujas technologijas ar metodus taikyti žemės ūkė, kad nereikėtų pesticidų. Todėl mes ir propaguosime e, tokius siekius ir toliau. Viena detalė dėl glifosato susijusi su jo naudojimu ir kitais pesticidais taip pat. Mes pesticidus ne tik naudojame, bet svarbu yra, kaip mes juos naudojame. Ir čia skirtumų yra. Ir tokiu būdu ten, tenka grįžti prie techninių klausimų, technologijų ir technikos. Ir kokią poveikį daro tos technikos taikymas aplinkai. Gyvūnų gerovė ne vieną kartą buvo minėta įvairių parlamentarų, tai yra didelis svarbus klausimas, Ir ar bekalbėtume apie Merkosiūrą, gyvų gyvūnų eksportą ar jų e, auginimą, galvijų auginimą, turime gerbti gyvūnų gerovės principus. Tai yra išeitinis taškas. Jeigu to nesilaikoma, reikia imtis veiksmų. E, taisyklių reikia laikytis. Toliau vėl grįžtant prie Merkosiūro ir kokie klausimai čia susiję yra, saugos nuostatos įrašytos sustarime ir jų būtina laikytis. Ten yra nuostatos taip pat yra dėl antimikrobinio atsparumo. Buvo užduotas klausimas dėl mm, antimikrobinių medikamentų. Ar aš pasakyčiau už jų naudojimą prevencinę prasme? Ne, aš prieš tai antimikrobiniai medikamentai turi būti naudojama gydimui, o ne prevencijai. E, Lygų prevencijai reikia imtis veiksmų gyvūnų gerovės srityse ir panašiai. Kitaip. Ir susidurėme su tokia situacija, kai antimikrobinės medžiagos nebeveikia, o tai po to kelia didžiulį nerimą. Ir taip pat e, labai svarbu, kad būtų siekiamas mažinti antimikrobinį e, atsparumą. Vartotojai taip pat turi žinoti, be to, kas yra produktuose, kuriuose jie perka, kokios procesai naudojami e, jų gamybai ir taip toliau. BŽUP reforma toliau. BŽP politika yra ambicinga ir kai dėl tolesnių siekių susijusių su aplinkosauga, aš manau, kad norų yra daug ir mes plėtodami žemės ūkio politiką turime nepamiršti tų siekių. Jau trečią kartą sakau, kad turime užtikrinti, kai siekių lygmuo didėja, finansavimas neturi mažėti. Tie dalykai turi eiti rankant rankon. Ir čia reikia pusiausvėros. Aš jau keletą kartų apie tai sakiau, aš sakiau tai ir anksčiau, dar iki Suomės pirmininkavimo, kartuoju tą patį ir dabar. Aš nežinau, kas iš jūsų pasakė, kad tikiuosi, kad ginsite BŽUP finansavimą. Aš galiu užtikrinti jūs, kad tikrai ginsiu bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą. Tikrai tai darysiu. Turime visiškai naują Suomijos vyriausybės politiką ir ten yra e, tie dalykai taip pat įtraukti. Nors vienas dalykas dėl įvairesnių finansavimo mechanizmų, kurie padėtų ūkininkams. Na, Svarbu turėti skirtingus finansavimo šaltinius ir mes apie tai galvojame. Na, ar dėl, taip pat būtina gerinti ir ūkininkų įgūdžius taip pat. Aš galiu kalbėti kaip ūkininkas taip pat. Jeigu nepalaikysi įgūdžių, jeigu neieškosi naujų darbo metodų, Jeigu e, nežiūrėsi, iš kokios pusės pučia vėjas, gali būti blogai. Turime siekti užtikrinti, kad e, žmonės dirbantys žemės ūkėje turėtų reikiamus įgūdžius. Aš tikrai galiu pasidžiaugti naujų jaunų ūkininkų įgūdžiais. Aš domėjausi e, tuo tiek Somijoje, tiek užsienyje ir jie tikrai puikiai sugeba užsiimti žemės ūkiu nes labai svarbu, kad jie taip pat išlaikytų tikėjimą ateitimi ir galėtų toliau mums sauginti ir gaminti maistą ir per jų dėka būtų užtikrinamas maisto tiekimo saugumas. Todėl reikia investuoti į įgūdžių, įgūdžius, mokslinius tyrimus ir taip toliau. Labai ačiū. Kis, We'll switch to Eric Erik Andrijo, socialdemokratų frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė ministrė, už tai, kad atvykote. Esu šiek tiek sunerimęs, e, išgirdęs tai, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad pirmininkausite tik tai šešis mėnesius, bet šešis, per šešis mėnesius reikės kalbėti apie BŽUP reformą. Uh, Ir kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką ir jos biudžetą, visi žemės ūkio ministrai sako, kad gins žūp finansavimą. Tačiau matome, kad 27 procentais kaimo plėtros finansavimas sumažėja, taip pat sangaudos finansavimas sumažėja. Ir dabar žvelgiant į turimus skaičius, matome, kad tai tikrai tas finansavimo sumažinimas tikrai paveiks bendrą žemės ūkio politiką, reiks papildomų lėšų surasti. Kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką, uh, kalbam apie tai, kad tai yra strateginis klausimas, jau dešimt mėnesių kalba apie tai tarybos atstovai ir nėra kol kas susitarta ir Agri komitetas Europos parlamente neatsižvelgia į aplinkosaugos komiteto rekomendacijas. Taigi aš matau, kad vertinant žūb, vertinant klimato kaitą, biologinę įvairovę, visuomenės veikatą, maisto saugą ir kaip žūb politika paveiks bendrai e, kitas gyvenimo sritis, apie tai nėra kalbama. Ir aš manau, kad reikalingas toks bšup politikos modelis, kuris leistų siekti kur kas aukštesnių ambicijų žemės ūkio srityje Europoje. Dėkoju. Dabar žodis Ramie Maros Aramos iš Renew frakcijos. Eh, bienvenido. Labadiena, ponė ministrė. Labai trumpai e, dėl BŽP. Na, akivaizdu, kad e, reforma ambicinga, siekiama e, pasirūpinti, kad į BŽP politiką būtų įtraukti Paryžiaus trimo tikslai bei 2030 metų darbo tvarkės tikslai. Taigi reikia daugiau lankstumo tam, kad galėtume visą tai gyvendinti. Na ir norėčiau pasidalinti būkštavimu, tai yra dėl lankstumo ir nacionalinių strateginių planų. Uh, Ar tai nereikš, kad e, bendrijos politikos rytis nebūtų sugražinta nacionalinį lygį? Na ir norėtųsi pasidomėti, kaip užtikrinti harmonizavimą tiek nustatant e, tokių planų, strateginių nacionalinių planų, procedūras, planus, gyvendinimą ir taip toliau. Kitas dalykas, e, kaip vertinate skatinimo priemonės? tų ūkininkų ir gyvulių augintojų atžvilgių, kurie norėtų nuveikti daugiau, ar tos ekologinės sistemos e, turėtų būti privalomos ir dėl socialinių tikslų, ar nemanote, kad reikėtų įtraukti ir lyties perspektyvas ir taip pasirūpinti, kad būtų kalbama apie moteris ūkininkas ir pasirūpinti, kad ir joms būtų skirimas skatimas ir dėmesys. Dėkoju. Ačiū. Olia Benjų. ID frakcijos vardu. Pone ministrė, mėly kolegos. Suomijos pirinkavimo programa ateinantiems šešiems mėnesiams kelia klausimų dėl e, pasirinkto kelio. Kalbama apie protekcionizmą ir dėl to labai neromu, kalbant apie ES ekonomiką. Europos žmonės reikalauja galimybės vartoti vietoje gaminamą ir auginamą maistą, kad būtų laikomas sanitarinių sąlygų. Taigi tai yra labai svarbu, kalbant apie Kanados, iš Kanados importuojamus produktus, kurie atvyksta patenka į mūsų šalį. Kanada daro spaudimą tam, kad ES leistų įvežti tam tikras medžiagas, kurios gaminamos naudojantis in, pagal intensyvios žemdirbystės praktiką. Kalbant ir apie glifosatą, čia yra labai aktualu. Taigi dabar kalbam apie tai, kad bus ieškoma pakaitalų glifosatui kurie nebūtų kancerogeniai, nebūtų pavojingi. Ir Prancūzija nusprendė uždrausti atitinkamas medžiagas. Ir ar jūs įpareigosite ir kitas valstybės e, eiti tuo keliu, kurį pasirinko Prancūzija? Dėkoju. Hazekamp, GUE frakcija. Ačiū, pirmininkė, ministrė. Norėčiau padėkoti Jums ir pasveikinti Jūs dėl to, kad praeitą savaitę Žemės ūkio ministrų taryboje Jūs puikiai surengėte diskusijas dėl neprimtinų transportavimo būdų, kalbant apie gyvūnus, kurie transportuojami ilgus atstumus, net kai temperatūra viršė 40, 40 laipsnių Celsijaus. Ir iš Rumunijos, pavyzdžiui, laivo buvo, Rumunijos laive buvo pervežiami galvijai, plukdomi galvijai ilgą laiką aukštoje temperatūroje. Taigi iš tiesų tai yra civilizacijos klausimas. Mes turėtume užkirsti kelią tokiam eksportui. Ir norėčiau paklausti, ponė ministrė, ar neketinate imtis papildomų pastangų tam, kad būtų užkirstas kelias tokiam eksportui? Ar sutinkate su tuo, kad turėtumėme pakalbėti su Rumunijos kolegomis ir paprašyti komisijos pradėti pažeidimų procedūros taikymą prieš Rumuniją. Ačiū. Vėlgi žodis ponis Zanevskai, EKR frakcija, jūsų antrasis klausimas būtų, antrasis raundas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš norėjau laikytis drausmės ir uh, nekalbėti ilgiau nei numatyta, tai nespėjau užduoti vieno klausimo, kurį numačiusi jums užduoti. Kai kalbate apie miškininkystę, miškus ir atsinaunančius energijos šaltinius, klimato kaitą ir panašiai, čia turime nepamiršti, kad reikia užkirsti kelią tokioms situacijoms, kai kas matoma vienoje didelėje valstybėje narėje, kur yra masiškai kertami miškai, kertami miškai tam, kad būtų statomi, statomos vėjo jėgainės. Tai yra neįtikėtina. Aš įsivaizduoju, kad matyt rastumėte ir kitų vietų, kur galima būtų tas jėgainės statyti ir kad tikrai ne, tam tikslui nereikia iškirsti miškų ir kelti pavojaus natūraliai buveiniai. Galbūt, kai mes kalbėsime apie miškus, miškininkystę, kalbėsime daugiau apie tai, kaip apsaugoti miškus, kaip siekti nulinės CO2 emisijos tikslo. Ir galbūt tada paliesime ir tokias situacijas, kurias aš ką tik paminėjau. Uh... Ir paskutinis klausimas, Eleonora Evi, neprisijungusių atstovė. Ačiū pirmininkė. Labadiena, ministra. Anksčiau jūs minėjote antibiotinį, antimikrobinį atsparumą. Norėčiau grįžti prie šio klausimo, nes šis reiškinys jau įgyja didžiulį mastą. Daugiau kaip 303 tūkstančiai žmonių Europoje miršta dėl to antimikrobinio atsparumo ir e, prognozijas yra dar baisesnės. Sakoma, kad 10 milijonų iki 50 metų dėl to gali mirti. Ir tai yra susijęs su intensyviu žemės ūkiu ir antibiotikų naudojimu. Intensyvus ūkininkavimas taip pat sukelia didžiulės emisijas į atmosferą, taip pat teršiamas vanduo ir dirba ir mažėja bioįvairovė. Dešimtis milijonų gyvūnų laikomi narvose Europoje ir negali judėti laisvais. Europos piliečių iniciatyva susilaukė pusantro milijono parašų, suburta didžiausia aplinkosaugos e, organizacijų koalicija, kurie nori, kad jų balsas būtų išgirstat. Ar netėjo laikas nutraukti intensyvaus ūkininkavimo modelių naudojimą, kuris kelia tiek žalos ir perėti prie tvaresnių metodų. Ką manote apie tai? Labai ačiū. Dabar turite 10 minučių atsakyti, ponė ministrė. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos jälleen. Ačiū pirmininkė. Dėkoju vėlgi už užduotus klausimų. Pabandysiu atsakyti daugiau mažiau tokia tvarka, kokia jie buvo užduoti. Vėlgi apie finansavimą daug klausimų užduodama. Na, na, gerai, nes tai yra ypatingos svarbos klausimas mūsų bendruosiams politikams. Sanglauda yra labai svarbu. Galiu pasakyti Jums dėl sanglaudos, kad finansavimas yra labai svarbus žemės ūkio ministrams, kai kalbama apie BŽP sprendimus priims vyriausybių vadovai galiausiai. Ir apskritai galiu pasakyti, kad toli siekiant e, aplinkos ir e, klimato politika turi turėti tinkamą finansavimą. Ypač jeigu kalbėtume apie finansavimo mažinimą antrajam ramščiui, tie siūlomi mažinimai reiškia didelės problemas ir aš galiu tai pakartoti, nes reikia siekti balanso tarp siekių ir to finansavimo, kurį numatome. Kai dėl kaimo plėtros ir sanglaudos, tai yra labai svarbu užtikrinant tinkamas pajamas ūkininkams ir mums reikia sistemos, kurie būtų paprasta, žvelgiant iš žemės ūkio perspektyvos ir tiek iš valdymo pusės. Reikia lankstumo, tai yra akivaizdu. Ir vėlgi, bendrai kalbant, Suomija pasisako už daugiau siekiančią BŽLP. Reikia siekti, kad ta žemės ūkio politika būtų darni bet be to lankstumas leidžia mums imtis klimato veiksmų, kurie tinkami yra tinkami pagal vietos sąlygas, bet tai nereiškia renacionalizavimo. Turime bendrą finansavimą, bendras taisyklės, bet galime viską daryti šiek tiek protingiau. Ir jeigu tai darytume, tai tikrai reikštų pažangą mes sieksime tokios pažangos. Kad gyvūnų gerovės ir tolimo jų transportavimo. Tai yra didžiulė problema, aš rimtai žvelgiu šią problemą ir, kaip esu sakęs žanginėje kalboje, tie trūkumai, kuriuos pastebime tolimojo pervežimo srityje ir atgyvena. Vartotojai turi būti tikri, kad gyvūnai verž, vežami geromis sąlygomis ir kad visos gamybos grandinės e, sąlygos yra tinkamos. Mes sekame situaciją ir surenksime diskusijas apie tai e, veterinarijos vadovų e, diskusijose. Na ir dar vienas dalykas, ką jau aiškiai esame pasakę, Europoje gaminamas maistas yra aukštos kokybės ir mes e, sekame produktų įvežimą iš trečiųjų šalių, atsaugumo priemonė, visuomenės veikatos principai yra tie kriterijai, kurie yra svarbiausi ir jais remiantis galima išimti produktus iš rinkos. Taip elgiamės anksčiau, taip elgsimės ir toliau. Toliau grįžtant prie miškų nykimo, E, parlamento narys uždavęs klausimą tinkamai pastebėjo, kad miškai, mediena naudojama statybos pramonė ir tai labai svarbu, kad tas e, vietovės, kuriuose galima atauginti miškus, reikia tai daryti. E, Suomija jau šimtą metų laikosi tokio principo, yra prievalė. Iškirtus mišką privalai pasirūpinti tuo, kad e, ten atauktų naujas miškas. Tai yra svarbiausias miškininkystės įstatymas, kurį mes turime ir naudojame, ir jis yra geras. Labai svarbu gerinti miškų atauginimą. Tokiu būdu taip pat ir surenkant ir CO2, ir pakeičiant neatsinaujinčius šalti, šaltinius. Toliau dėl e, intensyviaus ūkininkavimo. Na, e, Europoje darbai vištie, paukščio auginime neleidžiami ir mes turime palaikyti ryšius su e, augintojais, gamintojais ir vartotojais, siekiant gyvūnų gerovės gerinimo, bet turime taip pat nepamiršti, užtikrinti, kad mūsų taikomas taisyklės užtikrintų e, saugą. Ir kad nebūtų importuojamas e, maisto produktai, kurie pagaminti daug platesni, prastesnėmis sąlygomis negu ES. Tai, e, tai yra visų mūsų atsakomybė taip pat. Ačiū. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas. Ne, Dar neatsakėte, klausimėte dėl biurovės sustarimo su Kinija, tai minėjo ponas Šnaideris, tačiau kolega jūsų atsakingas už aplinkosaugą galbūt galės atsakyti. Taip. Taigi tai bus klausimas rydienai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na taip, iš tiesų. Tai yra veikiau klausimas e, aplinkosaugos ministro, o gal net ir užsienio reikalų ministro atžvilgių. Nu, kiek tai liečia mane, bendradarbiavimas miškininkystės srityje, tai tikrai e, taip. E, Tikslas yra platinti mūsų žinias, e, praktinę patirtį miškininkystės, miškininkystės produktų eksportos rytyje ir mes kaip tik perdodame šias dina, žinias Kinijai tam, kad ir pastarojai pasiektų savo tikslų šios rytyje. Man ši sritis puikiai pažįstama, turime bendrų tikslų. Na ir akivaizdu, kad e, Kinijai reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas ir parama. Dėkoju už Jūsų atsakymus. Na, tikriausiai supratote, kas mums rūpi, kokie prioritetai, Merkosūras, BŽP, biudžetas ir taip toliau. Na ir tikimės, kad e, per ateinančius penkis e, su pusę mėnesių jūsų pirmininkamo metu mums pavyks tam prie bendradarbiauti, Ir tikėsimės, kad iki jūsų pirmininkamo paigos dar turėsime galimybės dar sėkiu susitikti, pasveikinti mūsų komitete ir gauti naujos informacijos apie vykstančias dėrybės, kad pavyzdžiui dėl BŽUP ar daugiametės finansinės programos. Dar sėkiu dėkoju. O taip pat e, dėkoju už tai, kad drausmingai laikytis pasisakymo laiko, todėl visi turite galimybės e, iškelti savo klausimus. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto po trumpos pertraukėlės. Okay, we are going to. Uh... Kągi, e, tęsime toliau posėdį. Prašom susėsti. Thank you. Dėkoju. Pirmasis klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Sunkus. Manau, darbo atvarkę galime laikyti patvirtintą. Puiku, periname prie antrojo darbo atvarkės klausimo. Čia tokie pirmininko pranešimai apie vidaus reikalus. Pirmiausia, norėčiau priminti kelias taisyklės, nes pirmasis šiandien vyksta mūsų komiteto posėdis. Jeigu jūs nedalyvaujate posėdėje, labai prašau išeiti iš salės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasidalinti štai kokią informaciją. Verčiama yra į 20 kalbų. Tačiau yra formalus prašymas iš sekretariato pusės, tam, kad būtų galima sutaupyti pinigų ir kaštų, jeigu ne, nedalyvaujate posėdėje, o paprašėte konkretaus vertimo į konkrečią kalbą, tai tada labai prašau įspėti sekretariatą, kad mes galėtumėme sutaupyti lėšų, kalbant apie vertimą. Tiesiog norime gerai tvarkyti išteklius ir visiems, manau, tas tikslas yra bendras. Nes mes visi esame ES mokesčių mokėtojai. Toliau elektroniniai posėdžių dokumentai tai yra irgi dar vienas gero išteklių, gero išteklių tvarkymo pavyzdys, ne finansinių išteklių, bet popieriaus išteklių. Envi komitetas elektroniškai laiko, saugo visus dokumentus, dokumentai nėra spausdinami, aišku, jeigu jūs norite, galite juos atsispausdinti, tačiau tie dokumentai yra išsiunčiami elektroniškai per e-meeting prietaiką. Ar manote, kad reikia daugiau informacijos pateikti? Panašu, kad pakanka, o jeigu turėtumėte klausimų apie šią prietaiką, tai formaliai ir neformaliai kreipkitės į sekretariatą. Trečias klausimas susijęs su mūsų darbo organizavimu. Jūs tikriausiai gavote savo kalbą sveikinimo dokumentų paketą, Envi sveikinimo dokumentų paketą, kaip nauji komiteto nariai. Ten pateikti nemažai informacijos apie tai, kaip mes dirbsime, kokia komiteto prieptis, kokie klausimai svarstami ir panašiai. Tai jeigu turite klausimų, jeigu, ar jūsų darbuotojai turi klausimų, kreipkitės į sekretariatą. Ir ketvirtas pareiš, pranešimas yra susijęs su tuo, kad sekretariatas irgi pasikeitė. Pasikeitė darbuotojai ir džiaugiamės galėdami turėti naują padalinio vadovą, mis vadovę ponę Sarą Blau iš Luksemburgo. Ir galiu pasakyti, kad mes dirbome kartu jau savaitę ir ji labai puikiai darbuotoja, labai efektyviai dirba mūsų komanda. Aš manau, kad tai viena didžiausių sekretoriato komandų visame parlamente, net 28 žmonės dirba mūsų sekretoriate. Jeigu esate pranešėjai, šešėlis pranešėjas ar turite klausimų dėl teisinio pagrindo procedūrų ir panašiai, visuomet kreipkitės į mūsų sekretoriatą. Galite iš jų gauti tikrai labai konkrečius, tikslius atsakymus į jūsų klausimus. Taigi Sara ir jos komanda es, visuomet pasirengė jums padėti. Ir dar paskutinė informacija apie pokyčius sekretoriate Dina Estarevič po septynerių metų išėjo iš Envi sekretoriato, jį perėjo į ITRE sekretoriatą. Sėkmės jai. Taigi tiek buvo tokių pranešimų. Rytoj politiškai jautresni klausimai bus aptariami. Koordinatorių posėdėje bus kalbama apie žūp kitus klausimus. Taigi paskutinis darbo atvarkės klausimas šiandieną. Bendrasis ES biudžetas 20-iesiems finansiniams metams, dabar pereisiu prie prancūzų kalbos, jums leidus. Aš kaip šio komiteto pirmininkas buvau paskirtas koordinatorių kaip pranešėjas atsakingas už šios nuomonės rengimą, nuomonės apie biudžetą rengimą, kaip paprastai ir būna kasmet. Taigi aš su jumis kaip pranešėjas norėčiau pasidalinti savo įspūdžiais apie šį tekstą, tekstą, dokumentą, kurį mes perduosime komitetui. Ir pirmasis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, yra tai, kad 20 procentų riba, kalbant apie išlaidas skiriamas klimato kaitai. Tai yra daugia, daugiametės, dabartinės daugiametės finansinės programos tikslas, 20 procentų tikslas nebuvo pasiektas ankstesnėse perspektyvose, nes dabar išlaidos klimato kaitai 19,7 procento siekia. Tai net, net tiek daug. E, trūksta iki 20 procentų, bet šiek tiek mums dar mm, išlaidos nebuvo pasiektas nesiekia 20 procentų ir tikimės, kad kitoje daugiametėje finansinėje programoje daugiau lėšų bus skiriama klimato kaitai. Minimum 21 procentas išlaidų bus skiriama šiam tikslui, tokiu būdu galėsime subalansuoti išlaidas ir pasiekti tą pirminį 20 procentų tikslą. Antrasis svarbus elementas yra tai, kad diskusijose taryboje taryba jų metu e, Liepos 11 dieną išdėstė savo poziciją. Išlaidos aplinkosaugos komitete 1,5 milijardo eurų yra sumažintos, kalbant apie mūsų kūrojamą sritį, taigi labai svarbu, kad diskusijose su komisija ir tinkamais ministrais mes aiškiai išsakytumėme savo mintį, kad mes ketiname siūlyti pakeitimus tam, kad pusantro milijardo eurų skiriamų aplinkosaugai, kas buvo sumažinta, tai tokia suma buvo sumažinta, kad ta suma būtų atkurta 20 metų biudžete. Toliau kiti svarbu šios nuomonės elementai. Būtent ministras ką tik irgi pats priminė apie tai, kad tos agentūros, už, kuriuos, už kurias mes kaip ir esame atsakingi šiame komitete, kad jos gautų reikiamų finansinių priemonių tam, kad galėtų atlikti savo darbą visiškai nepriklausomai, nes mes reguliariai reikalaujame, kad būtų užtikrinamas duomenų nepriklausomumas pramoniai, taip pat e, mokslin, mokslinių duomenų nepriklausomumas. Taigi labai svarbu, kad tokios šios agentūros irgi galėtų užsitikrinti nepriklausomumą ir svarbu, kad 20 metų biudžete būtų skiriamos toms agentūroms reikiamos lėšos. Ir galutinis dar vienas dalykas, e, kurį norėčiau pabrėžti, būtent, kad šis biudžetas yra paskutinis daugiame, dabartinės daugiametės finansinės programos biudžetas iki 21 metų. Ir mums parlamentui reiks pradėti reikalauti, kad komisija jau tam tikrus, būsi, tam tikrus būsimus orientyrus atspindėtų biudžete kalbant apie būsimą komisiją ir jos prioritetus. Taigi šis biudžetas turi atspindėti prioritetus, kuriuos pristatė nauja komisijos pirmininkė, tuos prioritetus, kurie, kuriuos ji pristatė Strasbūrė, būtent susijusius su klimato kaitos iššūkiais ir 21 procentas klimato kaitai skiriamų lėšų turi būti užtikrinamas tam, kad būtų galima bendrai suderinti biudžetą kad jis atitiktų Paryžiaus susitarimo siekius. Ir dabar Europos komisija turi tai atsižvelgti ir tie paskutiniai metai be jokios abejonės bus esminiai šioje srityje. Taigi tiek trumpai apie pagrindinius nuomonės elementus ir kaip šio teksto pranešėjas, autorius, aš dabar jau baigiu pasisakymą ir perėsiu vėl prie anglų kalbos jau kaip komiteto pirmininkas ir suteiksiu galimybę pasakyti šešėliniams pranešėjams, pradėsiu nuo EPP frakcijos. Pone Polfjert yra šešėlinė pranešėja nuo EPP frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu ponios Valian vardu, ji yra EPP šešėlinė pranešėja. Dėja, ponė Valian turi kitų įsipareigojimų, ruošiasi įtrė komiteto posėdžiui. Taigi mūsų šešėlinė pranešėja mano, kad kadangi tai yra paskutiniai metės finansinės programos metai, reikalinga finansuoti programą susijusią su kovai su klimato kaita, taip pat e, biologinės įvairovės išsaugojimu ir tai pereiti sklandžiai prie kitos daugiametės finansinės programos, nes panašu, kad aišku bus e, kitos naujos programos joms reiks laiko įsibėgėti. Kalbant apie kitos komisijos e, politinės e, ir garės ir prioritetus, labai svarbu skubiai paspartinti CO2 mažinimo tempus ir 20 metų biudžetas e, turi finansuoti tas programas, skiriama, kuriomis siekiame nuo anglies ir dujų pereiti prie atsinaunančių energijos šaltinių. Tai yra tos priemonės, kurios reikalingos ruošintis 20 metų biudžetui tam, kad galėtumėme susitelti ties envi e, rūpimais e, prioritetais kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Dėkoju, pirmininkė. Dabar žodis socialdemokratų šešėliniam pranešėjui ar šios frakcijos atstovui. Mūsų šešėlinis pranešėjas ne, netvyko į posėdį, taigi mes e, kažko ypatingo nepasakysime, tik tai noriu pabrėžti, kad mes pritarėme tam, kad reikia skirti daugiau finansinių išteklių mūsų agentūroms, kad užtikrintumėme jų nepriklausomumą. Dėkoju. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu. Nematau baso Eikhauto. Taigi žalieji tyli dėl ND biudžeto. Tai ir užfiksuosime. ID frakcija irgi pavardės nematau jokios šalia šios frakcijos. EKR er, Zalieska, prašau. Trečia galimybė jums šiandien pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš visiškai pritariu pirmininkui dėl to, kad 0,4 procentai nepanaudoto biudžeto, tai jau nėra tiek ir daug, bet kai paverti tai realiais pinigais, tai matai, kad e, nemenka suma ir aš manau, kad turime tas lėšas kažkaip susigražinti, jų pareikalauti ir man įdomu, kodėl ši biudžeto dalis liko nepanaudota ir dėl to po to vėliau ir apkarpomas biudžetas. Taigi visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte ir pasiūlysime tam tikslui pakeitimą, kur sieksime net daugiau nei to, ką jūs sakėte, nes mano manimu tai bus atspirties taškas diskusijoms ateityje, kalbant apie būsimą finansinę perspektyvą. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą klausimą. Mes pasiūlysime tam tikslui pakeitimą, būtent trečiajam punktui. kur kalbama apie Europos žaliai sandorį. Tai yra dabar ruošiama ir apie tai paskelbė komisijos narys, tačiau nėra jokio dokumento, nėra jokio teisinio pagrindo, taigi tai nėra kol kas apčiuopiamas siūlymas ir negalima bet kokios biudžeto dalies skirti kažkokiam neiškiam tikslui, nors gal jis ir labai kilnus. Ir dar vienas dalykas, ką mes atspindėsime savo pakeitimuose. Mūsų pirmtakai prisėmė tam tikrų įsipareigojimų vaistų agentūra, maisto saugumo, saugos agentūra ir lygų prevencijos agentūra. Visos jos turi gauti didesnį finansavimą, nes išauga jų kompetencijų sritis. Jeigu mūsų pirmtakai Europos parlamente prisėmė atsakomybę didinti tų agentūrų finansavimą, tai mes turime į tai atsižvelgti ir tikrai pasirūpinti, kad tos agentūros gautų daugiau lėšų, kad galėtų atlikti esamas ir naujas užduotis. Ačiū. Gue. Ačiū, pirmininkė. Mes džiaugiamės siūlomų nuomonės projektu, kurį parengė pirmininkas, nes visi svarbiausi klausimai ten yra atspindėti. Nieko pridurti neturėčiau. Ačiū. Other... Dėkoju, ar būtų kitų narių norinčių pasisakyti, užduoti trumpą klausimą ar trumpą pastabą išsakyti. Ne. Kągi, tuomet suteiksime žodį komisijos atstovui. Pradėsime nuo Žil Žantelė iš Anvo generalinio direktorato Beaucoup, pour... Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs su naujomis pareigomis NB komitete. Komisija tikrai neiškirdo kokiu tai labai konkrečių klausimų apie biudžetą ir nekaži, ką mes galėtumėme čia pridurti, šalia to, kad komisija atsižvelgia į palankės pastabas, kurios buvo išsakytos komitete. Kaip jūs žinote, tai yra paskutiniai daugiametės finansinės programos metai. Ir yra daugybė programų, kurios e, jau yra smarkiai įsibėgėjusios, kalbant apie gaunamas, e, gaunam turimus mokėjimus ir panašiai, ir, ir jų gyvendinimą, yra atitinkami rodikliai, kurie rodo, kokios programos yra gyvendinamos. Pavyzdžiui, LIFE programa, tai yra programa, kuri pasiekė rezultatų išsaugant rūšis ir e, natūralias buveinės, taip pat uh, mažinant CO2 emisijas ir taip pat mažinant atliekų kiekį, kurių daugiau dabar apdorojama. Dar trumpa pastaba, pastaba apie išsakytas pastabas. Pirmiausia, tiesa, kad 15,7 procentais 4,7 procentais nėra panaudotos lėšos klimato kaitos, skirtos klimato kaitos tikslams ir aš pritariu tam, kad reikia, na, geriau, kai yra ne visos lėšos panaudojamos, nei kai panaudojama per daug, bet aš manau, kad mes tuos dalykus subalansuosime. Ir dar vienas dalykas, kaip jūs žinote, uh, Dabar išgyvename nelengvą laikotarpį, kadangi nuo lakryčio pirmosios dienos yra numatyta, kad viena valstybė narė pastrauks iš ES ir, aišku, tai turės labai didžiulių padarinių. Ir kalbant apie 20 metų biudžetą, mes nesame numatę kažkokių tai esminių pokyčių, tačiau, aišku, per atinti laikotarpį vyks atitinkamos diskusijos ir į tai be jokios abejonės reikia atsižvelgti. Ir dar vienas dalykas, į ką reikia atsižvelgti, kalbant apie naują daugiametę finansinę programą, tai yra būtent agentūrų finansavimas ir čia buvo tai nekarta minėta. Ir turime pasakyti, kad tas bendrasis biudžetas, kuris skiriamas agentūroms ir tos lėšos, kuriomis paremamos decentralizuotos agentūros ir Europos komisija, Čia yra problema e, susijusi su tuo, kad dėl bendro sprendimo prieimimo procedūrų patikimos naujos užduotys agentūroms, bet lėšos tam tikslui nėra numatytos biudžete. Taigi per dabartinę, per dabartinę kadenciją galbūt reiktų numatyti papildomas lėšas e, naujoms užduotims atlikti ir e, jeigu, pavyzdžiui, naujos užduotys patikėtos agentūrai, tai tas papildomas, papildomos biudžeto lėšos turėtų būti skiriamos ir, kadangi tai yra pirmasis komiteto posėdis naujoje kadencijoje, jūs taip pat, jūs santė Anvi ir visos, visi kiti mūsų generaliniai direktoratai yra pasirinkę su jomis kalbėtis, kalbėtis ir su jūsų komiteto sekretorietu ir su jumis ir aptarti visus e, svarbius aspektus ir papildomus elementus, galbūt jeigu jų pasigėsite, bet taip pat jeigu turėtumėte papildomų klausimų, mano kolegos iš Klima generalinio direktorato, Santė generalinio direktorato visuomet e, yra pasirengę jums padėti atsakyti visus jums rūpimus klausimus. Dėkoju. Ir dabar suteiksiu klimato generalinio e, direktorato atstovams. Prašau. Dėkuoju, pane pirminkė. Aš savo ruoštų pirmiausia norėčiau Jūs pasveikinti perimus šio komiteto pirmininko pareigas iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Kolega jau iš dalies atsakė klausimus susijusius su klimatu. Na ir jeigu pažvelgsite kitus, matote teigiamą tendenciją. Na, Taip, mums nepasivyksta pasiekti 20 procentų, nes kiek esame nubausti e, tik e, 14-15 metais, kai pradėjome gyventinti šią MFF ir tuo metu skaičiai buvo tikrai gerokai žemesni 20 procentų, dabar jau vejamės, na, o dabar 19,7 procentai, tai štai toks finansavimas, tai ne ta, taip jau blogai, nes čia, aišku, remiamės biudžeto projektu, nu, o galiausiai gal bus ir didesnis skaičius. Na, be abejo, mes labai vertiname jūsų nuomonę, ypač jos pirmąjį punktą. Ten raginame ateityje elgtis ambicingiau. Uh, Ir tai tiesą sakant, ir mūsų dabartinis generalinis direktoratas pažadėjo parlamentui ateitie didinti pastangas. Na ir dabartinėme pasiūlyme e, pateiktas e, ties siūlymai e, dėl busimos daugiametės daugiam, finansavimo programos 25 procentai numatyta. Mes taip pat viduje analizuojame, kaip galėtume nuveikti daugiau, šiuo metu daug siūlymų. E, Na ir svarstame, kokias lėšas reikėtų skirti tam, kad, pavyzdžiui, iš Europos darnaus vystimas e, fondo ar kitų fondų, Europos investicijų banko ir visa tai gali būti iš dalies pervesta į klimato banką ir galbūt galiausiai bus galbūt e, e, vienas trilijonas skirima. Tačiau Aišku, tai yra milžiniškas iššūkis, suprantate tikriausiai, reikia apjungti visas jėgas tiek komisijoje, tiek ir parlamente, nes parlamentas čia mūsų partneris tam, kad galėtume įgyvendinti nusibrieštus tikslus. Dėkoju, pane pirmininkė. Dėkoju. Na, dabar suteiksiu žodį paskutiniam komisijos atstovui iš sveikatos generalinio direktorato. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Nekartosiu to, ką jau minėjo kolegos dėl e, dabartinės daugiametinės finansavimo programas, tačiau jūsų projekte yra svarbus aspektas lietintis EFSA. Iš tikrųjų, numatyta gerokai padinti EFSA darbuotojų skaičių ir tai dera su finansinių pareiškimų dėl bendrosios maisto teisės nuostatų. Taigi, iš tikrųjų, siekiama padidinti darbuotojų skaičių finansavimą tam, kad būtų gyvenima maisto apsaugos, bendroji maisto apsaugos teisė. O šiaip e, komisija tvirtinama biudžeto projektą, aišku, visą tai atsižvelgs, dėkoju. Kągi dėkoju. Na, neapsiribojant šią nuomonę, manau, kad uh, būtų visai neblogai vėliau surenkti diskusijas apie tai, ką reiškia Europos e, politikos darinimas e, su Paryžiaus trimo tikslais, e, kokiu tai turėtų pasiekmių ir būtų tikrai neblogai, jeigu mes kaip komitetas puikiai suvektų, suvoktume, kaip tai atsilieps busimai daugiametiai programą, jeigu stengsimės viską derinti su Paryžiaus tikslais, neapsiribojant vienu konkrečiu skaičium, ar ten 20 ar 30 procentų, bet apskritai uh, biudžetui. Taigi prie šio klausimo sugrįšime savo laiku, o dėl terminų pakeitimų teikimui, jeigu turėtume jų, tai rytoj yra ta data 3-3 val. po pietų. Baigėsi terminas. O mm, prie šios nuomonės uh, biudžeto e, komitete grįšime rugsėjo ketvirtą dieną, balsuosime, nu, o jau po to viskas bus perduota ir balsavimo į plenarinę sesiją. Taigi štai tiek e, dėl šios dienos darbo atvarkės, rytoj susitiksime 9.30, ne 9 ryto, o 9.30, taigi iki rydienos.